būtų ponios Turnen ataskaita, kur kalbam apie jaunimo galimybę patekti darbo rinką skatinimą, stažuotojo ir praktikantų statusų sustiprinimą. Taigi norėčiau pirmiausia teikti e, žodį keturiams minutėms pranešėjai, po to bus spontaniški pasakymai ir e, pabaigai suteiksime žodį e, komisijos atstoviai. Taigi, ponia Turnen, jūs turite keturias minutės. Labai ačiū. Pirmininkė, kolegos, ponai, ponios. Aš esu čia kaip jauna politikė ir to pačiu su pranešėja. E, na ir šių pozicijų su jumis ir kalbėsiu. Iš tikrųjų, nekartą man teko kalbėti su jaunuoliais ir jie yra man pasakę, kad e, norėdami prisidėti prie visuomenės raidos, jie turėtų turėti galimybę surasti darbą. Iš tikrųjų, ši problema iškyla milijonams jaunų žmonių e, su Europoje ir e, jaunimo nedarbas yra labai svarbi problema. Mes turime spręsti šią problemą, tai nėra kažkas tokio, kas galėtų iš tikrųjų e, tapti įprastų reiškinių visuomenė, kuris paveiktų ištisą kartą, nes dabar 5,5 milijono jaunų asmenų e, kenčia nuo nedarbo. Tai yra iš tikrųjų šokiruojantys skaičiai. Ir e, realiai e, jaunimas kenčia nuo nedarbo labiau negu vidutiniškai šiaip darbingi gyventojai. E, tai turi įtakos e, ne tik tai patiems jauniems asmenys, bet ir jų šeimoms ir visuomeniai plačiaja prasme. Mes, pažiūrėjau, žinome iš 60-mečio, e, kad e, buvo sudariusi ištisa vadinama prarastoji karta, kuri tiesiog įprato prie bedarbystės kaip nuolatinės būsenos ir tas e, turėjo pasiekmių ne tik tai ekonomikos ekon, būkliai, bet taip pat ir tų asmenų asmeniam gyvenimo, jos menybės formavimuose. E, dabar e, jauni žmonės, kurie taip pat negali prasimušti darbo rinką, irgi jaučiasi e, sužlugdyti. E, E, jie praranda interesą, praranda, praranda iniciatyvą, taigi mes tikrai turime, turime imtis priemonių, kad e, būtų efektyviai kovojama su jaunimo nedarbu, tai turi būti absoliutus prioritetas ir ES privalo parengti atitinkamą strategiją, atitinkamas ambicijas. E, strategija turėtų įgalinti mus sukurti darbo vietų, sustiprinti augimą ir, su pirma, užtikrinti įsidarbinimo galimybę jaunimui tai turėtų būti dalis e, platesnės strategijos, todėl aš e, raginčiau ir komisiją, ir valstybės narės imtis tam tikrų iniciatyvų. Pirmiausia, mes siūlome e, nustatyti tam tikrą jaunimui skirtą garantiją, tai yra, kad visi asmenys iki 25 metų e, turėtų E, turėti galimybę ne tik tai įsidarbinti, bet taip pat ir e, po keturių mėnesių darbo eiti tobulintis, e, mokytis profesinių įgūdžių ir panašiai. Tokiu būdu asmenys per stažuotės, per praktinį darbą įgytų praktinių įgūdžių, kvalifikacijos ir jie net, nebūtų vien tik tai pigi darbo jėga. Mes turėtume taip pat sukurti daugiau galimybių būtent stažuotėms, praktikavimuisi ir panašiai. Galbūt reikėtų sukurti specialias darbo grupės, kurios nagrinėtų būtent e, kovos su nedarbu problematiką. Ir e, Europos institucijos čia turėtų koordinuoti, atlikti koordinuojantį vaidmenį. E, Pirmininkas Baroso kalbėjo, kad maždaug 10 procentų socialinio fondo lėšų turėtų būti investuojama būtent siekiant padėti jaunimui, palengvinti jų padėtį. Ir e, iš tikrųjų mes manome, kad e, gėdinga yra tai, kad jaunimas dabar turi pasikliauti net bedarbio pašalpomis ar panašiomis subsidijomis, e, o negali patys užsidirbti savo pragyvenimą. Tai yra gėdinga, tai turi būti pakeista. Ir mes manome, kad reikėtų atlikti gilę išsame darbo rinkos reformą tam, kad jaunimas mm, gautų geresnės ateities perspektyvas. E, tik tai tokiu būdu mes iš tikrųjų galime pakeisti jaunimo situaciją Europoje. Dėkoju pranešėjai. O dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų dalies. Pone Basesku, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Jaunimo nedarbas ES e, sudaro maždaug 20 procentų visų jaunų žmonių, tai yra 5 milijonai jaunų bedarbių ir jaunimui dar sunkiau susirasti tinkamą darbą. Dėl to manyčiau, kad turime skatinti jaunimo integraciją į visuomenę, į darbo rinką. Ir tai neįmanoma, jei mes jauniems žmonėms nesuteiksime tvirto, kokybiško išsilavinimo. E, jaunimas galėtų prisidėti prie e, so, visuomenės socialinio konsolidavimosi. Kalbant apie kaimo vietovės, tokių vietovių jaunimas nukenčia dar labiau ir jam dar sunkiau rasti darbą. Dėkui. Dėkui. E, Pone Jedrijuska, vieną minutę. jaunimo judumas ir švietimas e, yra Europos parlamento prioritetų sąraše. Prieš keletą savaičių mes patvirtinome dėrybų mandatą dėl biudžeto. Ir aš manau, kad ponios Turūnien pranešimas puikiai parodo, kaip reikia skatinti uh, jaunimo įtraukimą į darbo rinką. Šis pranešimas yra dar vienas įrodymas, kaip jaunimui svarbu gauti tinkamą išsilavinimą. Turime stengtis iš visų jėgų, skatindami didesnį jaunimo judumą, o siekiant įgyvendinti ES 2020 20 strategiją, turime palengvinti jaunimui kelią į darbo rinką nedarbas yra labai rimta ekonominio augimo kliūtis. Turime rasti lėšų Europos biudžete, kad mm, padėtume jaunimui. Kolegos, noriu pasakyti, kad jau baigiame spontaniškų kalbėtojų sąrašo sudarimą. Taigi kalbės tik tie, kurie jau įtraukti į sąrašą. Ponas Kalinovski, vieną minutę. Pone pirmininkė. Taip, nedarbas yra svarbi problema Europos Sąjungoje, e, kuri dar labiau sustiprėjo dėl ekonominės krizės. Ir vis labiau dėl to nukenčia ir jaunimas. E, baigusiems aukštasias mokyklas, baigusiems švietimo įstaigas, e, jaunuoliams sunku pradėti profesinį gyvenimą. Ir tai aišku savo ruoštų irgi neigiamai atsiliepia įvairių, ekonomikai, įvairių šalių ekonomikai. Turime siekti, kad mūsų jaunimas gautų tinkamą išsilavinimą, bet be to, be išsilavinimo, taip pat turėtume sudaryti jiem galimybę pradėti savo darbinį gyvenimą. Ponas Koferati, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, kolegijai, poniai Turunen, už puikiai atliktą darbą. Jinai teisi, sakydama, kad statistika puikiai rodo, kad nedarbo problemos palėtė visas ES šalis ir ypač moteris imigrantus nepilną darbo dieną dirbančių žmonės ir jaunimą. Kalbant apie jaunimą, statistika iš ties yra bauginanti. Ekonomika atsigauna labai lietai ir mums nepavyksta sparčiau vykdyti ekonominių reformų, jei nesimsime tokių aktyvių veiksmų, tai padėtis ateityje vargiai ar pagerės. Turime suprasti, kad nedarbas yra labai svarbi problema ir reikia priimti specialės priemonės su tą problemą kovoti. Ponas Pone Rafti, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė, Europos parlamentas, kepdamas pranešimą savo iniciatyvą, turiu galvoje ponios Turūnien pranešimą, e, skatina Europos komisiją parengti naują užimtumo strategiją. Ne tik jauniems žmonėms reikia Europos, bet ir Europai reikia e, jaunų žmonių. Tai yra šie, šie tarpusavio santykiai yra naudingi abiem pusėm, būtų naudingi abiem pusėm tik tada, jei ir viena ir kita iš tokio bendradarbiavimo gautų naudos. Europa yra senstantis kontinentas ir mes negalime mm, užmiršti jaunimo. Dėkui. Pone Figureido, vieną minutę. Dėkoju. Šis pranešimas rodo, kad jaunų žmonių padėtis yra labai sunki ir jiem vis sunkiau pavyksta susirasti darbą. Jaunimo nedarbas yra maždaug 20 procentų, net viršyje 20 procentų ES. O kai kuriuose šalise padėtis yra ypač sudėtinga. Jauniems žmonėms baigusia mokslus yra sunku rasti darbą tinkamą, padorų darbą su padoriu atlyginimu. Labai dažnai jiems siūlomo arba e, stažuotojų darbai e, arba iš vis net nemokama už tai, kad jie dirba. Jauniems žmonėms reikia darbo, kad jie galėtų pragyventi o ne stažuočių, o ne stažuočių, už kurias jie nieko negauna. Negalima išnaudoti jaunimo. Dėl to mums reikia numatyti atitinkamą politiką, kuri kovotų ir su tokiais dalykais, kaip jaunų žmonių išnaudojimas. Turime sukurti darbo vietas ir užtikrinti jaunų žmonių teisės. Ponas Rosi, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai svarbu padėti jauniems žmonėmis įtvirtinti darbo rinkoje ne tik švietimas svarbu, bet ir integracija darbo rinkoje per stažuotės ir, ir įvairias mokymosi mm, praktinės programas yra labai svarbus. Mes kalbame apie klimato kaitą, apie ekonominę krizę, bet jei nesimsime jokių veiksmų, siekdami padėti jaunimui įsitraukti darbo rinką, tai mūsų visuomenė neturės ateities. Pone Vertmen, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ekonominė padėtis Europos Sąjungoje rodo, kad kai kalbame apie jaunimą iki 25 metų, tai tokio jaunimo 21 procentas neturi darbo. E, jauni bedarbiai. E, dėl to jauni, jaunus bedarbius paliečia ir socialinės, ir, ir ekonominės nedarbo, nedarbo pasiekmes. Ir dėl to mes jam turėtume sukurti sąlygas investuodami e, į jų švietimą, į jų rengimą ir mokymą. Dėkoju. Pone Kustinger, vieną minutę. Europos jaunimui reikia aiškių ateities perspektyvų. Jaunimas turi turėti užtikrintą ateitį, nepriklausyti finansiškai nuo tėvų ar, ar giminaičių. Jie turi žiūrėti į ateitį optimistiškai, reikia jiem padėti, um, kad jie integruotųsi į darbo rinką. Labai dažnai jaunimas naudojamas tik kaip pigi darbo jėga. Reikia saugoti jaunus žmonės ir siekti, kad jų mokymaisi stažuotės būtų mm, naudingi ir kvalifikuoti. Jaunimas reikalingas ne kaip pigi darbo jėga, bet e, turime skatinti jaunimo galimybės mokytis ir mm, sudaryti jam galimybės tobulinti savo įgūdžius. Jaunimas mūsų ateitis, mes turim saugoti jį ir rūpintis juo. Ponas Olinjak, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Susidomėjęs perskaičiau ponios Turunien pranešimą. E, jinai kalba apie labai svarbius ir sudėtingus dalykus. Jaunimo nedarbas pirmiausia reiškia, kad mes turime imtis tam tikrų veiksmų, kad baigę mokslus jauni žmonės susirastų gerai apmokamą darbą. Mūsų politika ir turi siekti šio tikslo. Ir tai apima taip pat ir bendrą žemės ūkio politiką ir jos reformą. Ir tam irgi reikia numatyti reformuojant. E, atitinkamas lėšas. Kitas aspektas yra socialiniai projektai, kuriuos reiktų įgyvendinti, kad jauni žmonės susirastų darbus, pasirūpintų savo šeimomis ir gautų, e, galėtų pasinaudoti socialinės infrastruktūros privalumais, pavyzdžiui, kaip vaikų darželiais, kurių trūksta ne tik kaimuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Dėkui. Uh, Mr. Okay, we have, we have Dar du kalbėtojai ir tada baigiame kalbėtojų sąrašą. Ponas Keli, vieną minutę. 20 procentų e, jaunuolių ES yra be darbo, tai didelė tragedija. Jie įsilavinę, jie kvalifikuotų, bet negali gauti darbo dėl to, kad moka už kitų nuodėmės. Tai yra finansinių teroristų nuodėmės, spekuliantų, bankininkų, vairių e, reglamentuotojų nuodėmės. Dėl to jaunuoliai negali gauti darbo. Mes turime suteikti jiems darbo. Tai net privalo būti labai gerai apmokami darbai, tačiau jie turi pradėti dirbti, nes kuo ilgiau žmogus yra be darbo, tuo sunkiau jam tapti gerų darbuotojų. Turime imtis veiksmų dabar. Jeigu tai padarysime, labai pasitarnausime šios sąjungos jaunimui ir ji bus atsiminta labai ilgai. Ačiū. Dėkoju. Dabar vienai minutiai. Ponas Derdinas. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė e, komisarė, gerbiami kolegos. E, džiaugiuosi, kad parengtas toksai pranešimas. Dabar mes svarstome ES 11 metų biudžetą ir pranešimas pasirodė pačiu laiku. Parlamentas nori jaunimo klausimams suteikti prioritetą, bet noriu pasakyti, kad tokia jaunimo politika uh, turi būti susijusi taip pat ne tik su jaunimo judumu, bet ir su jų teisėmis. Ypač kai mes žinome, kaip išnaudojami jauni žmonės per e, e, stažuotės, žinome, kad egzistuoja pilkoji pusiau legali jaunų žmonių darbo rinka. Ir toks jaunų žmonių, kaip pigios darbo jėgos panaudojimas kenkia Europos socialiniai sistemai. Ir aš džiaugiuosi, kad mano pasiūlymai būtent susijęs su šiomis problemomis buvo įtraukti į šį, šį pranešimą ir buvo uh, siūlyta apibriežti Europos stažuotojo statusą. Pone Navatalova, vieną minutę. Dėkuoju. Kalbame apie jaunuolius ir jaunimo nedarbą. Šiuo metu kai kuriuose šalyse jis siekia 21 procentą, o kai kur net 40. Tai baisų skaičiai. Jaunimas yra labai pažeidžiamas, jeigu jie negauna darbo, negali palikti savo tėvų namų ir negali sukurti šeimos. Tai sukelia demografinių problemų. Turime jas spręsti ir turime imtis reikiamų veiksmų. Be abejo, dabar išgyvename pasaulinę krizę. Tad neturėtume mažinti visgi išlaidų aukštajam mokslui. Ačiū. Pona Ševčiovič, Europos komisaras. Dėkoju. Pirmiausia, norime padėkoti e, pranešėjai poniai Turunen už pranešimą, kuris parengtas labai laiku. Jis ypatingai svarbus šiuo konkrečiu momentu, kaip tai pabrėžė keli kalbėtojai, nes jaunuoliai ypatingai nukentėjo nuo ekonominės krizės, jaunimo nedarbo lygis yra nepriimtinas. Mes negalime švaistyti jaunimo talentų, nes beveik penktadalis e, Europos piliečių dabar yra be darbo ir be perspektyvų. Komisija ir aš asmeniškai ypatingai džiaugiamės e, šio pranešimo pavadinimu, nes čia labai aiškiai pasakyta, kad mes turime geresnės kokybės darbų sukurti jaunimui, kad jie galėtų pasisemti patirties ir e, tai daryti per aukšto lygio stažuotės ar praktiką. Manau, kad būtent tokios mokymo formos darbo vietoje e, turėtų būti papildomos, o ne pakeisti įprastinės darbo vietas, kaip pabrėžė keli kalbėtojai. Ekonominės krizės neigiamą įtaką jaunimui buvo įvertinta ir Europos komisijos pasiūlyme dėl ES e, strategijos 2020 metams. Ir šioje strategijoje jaunimo nedarbas yra vienas iš mūsų tikslų. Ten yra pabrėžiamas geresnis švietimas ir e, didesnis e, universitetinį įsilavinimą turinčių žmonių skaičius. Nes Labai daug žmonių negali pabaigti netgi pradinio ar vidurinio išsilavinimo. Tad komisija nori padėti valstybėms narėms pasiekti šiuos tikslus. Mes pateikėme savo iniciatyvą dėl to iki rugsėjo mėnesio ir mes pateiksime visiškai integruotą politiką, kuri suvienis švietim, švietimą, mokymą ir užimtumą. Ir mes turime raginti jaunimo užimtumą visose politikos kryptise, norėda, kryptise norėdami užtikrinti kad jaunimas e, būtų pageidavimas darbo rinkoje, o tai turime daryti e, reikiamomis priemonėmis, kad e, jaunimas įsitrauktų į darbo rinką. Mes pateiksime tas priemonės, kaip paremti jaunus e, verslininkus, kurie patys galėtų kurti darbo vietas jaunimui. Taip pat skatinsime jaunimo e, priemonės kurių imasi pats jaunimas, kad galėtų integruotis į darbo rinką. Kaip pradžioje sakiau, su kalbėtojai sutinku, kad mes turime imtis reikiamų teigiamų priemonių ir stabdyti e, jaunų talentų švaistimą. Ir manau, kad Europos parlamento padedami mes rasime būdų, kaip įveikti šį labai neigiamą reiškinį. Ačiū pirmininkė. Labai dėkuoju, komisarė. Tuo baigiame diskusiją apie šį pranešimą. Dabar Paskal Grani pranešimas, netipinės sutartys profesinės veiklos saugumo.